Kas keičia poną Birmaną? Richardas. Ponios ir ponai, labas rytas. Periname prie pirmojo darbo tvarkės punkto, tai yra Birmano pranešimas. Tam tikrų didelių bendrovių ir grupų nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimas skamba įdomiai. kolega Hauvitas atstovauja šiandien pona Birmaną. Periname prie balsavimo. Antras pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Atleiskite, pane pirmininkė, Bermanas negalėjo dalyvauti. Jis paprašė balsuoti dalimis, e, trimis, atleiskite, tačiau mes prieštarautume tokiam pageidavimui. yra keturi žmonės, tiksliau jums reikia keturių žmonių, kurie galėtų paprieštarauti prieš galimybę balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Ar yra tie keturi? Um, socialistai daro tai, kas jiems liepta. Būtent taip jie suvoka solidarumą. Ar čia e, kalbam apie abu e, žodinius? Taip, pirmą ir trečią, taigi balsuosime dėl. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę atmesta. Atmesta. Kas už pirmą dalį? kas prieš, atmesta. Kas už antrą dalį, prieš, susilaikę priimta. Už pirmą dalį. Už antrą. Kas už antrą? Bet balsavote už. Balsavote už. krikščionys demokratai yra e, sumišę, o socialistai daro, kas jiems liepta. Ir krikščionys demokratai laimi, o socialdemokratai pralaimi. Mes e, stengiamės, tačiau negalime būti visur vienu metu. Balsavimas baigiamas. 12 už, 14 prieš, atmesta kas už trečią dalį. Prieš. Susilaikę. Priimta. Pasitikrinam. Balsavimas baigiamas. Dabar daugiau balsavo. Atmesta. Ašgi sakiau. Kalbėtas kalba be mikrofono. So it's uh, one by 17 už, 16 e, prieš. 16 pakeitimas, balsuojama e, dalimis. Pirma dalis, kas už? Kas už antrą, klausia pirmininkas. Kas prieš pirmą? Priimta. Kas už antrą? Prieš susilaikę, atmesta. 17 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę, atmestas. Pirmas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 22 kas už, prieš susilaikę priimta. 23 už, prieš susilaikę priimta. 24 su žodžindinio ar taip, kas už pirmą dalį, sako pirmininkas. Čia yra dvi dalys. Reikia balsuoti dalimis. Taigi balsuojame su žodiniu pakeitimu dėl 24 kas už. Prieš susilaikę priimta. 3 kas už. Prieš susilaikę priimta. 25 už. Prieš susilaikę atmesta. 26-27 geras derinys, kas už prieš susilaikę. Priimta. 28 už prieš atmesta. 29. Pirmoji dalis, kas už prieš atmesta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikę priimta. Trisdešimtas kas už, dėl pirmos dalies prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Trisdešimt pirmas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 20, 35 kas už, prieš susilaikę atmestas. 36 už, prieš susilaikę atmestą. 37 dvi dalys, kas už pirmą, kas prieš, susilaikę priimta, kas už antrą dalį, prieš susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už. Antroji dalis. Pasitikriname dėl antrosios dalies. 37 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 14 už 19 prieš atmestą. Pirmas pakeitimas, kas už? prieš, susilaikę, atmesta. Ne, priimta pasitaiso pirmininkas. Pasi... Nesitikrino. Liberalai balsavo liberaliai. 14 už. Kaip čia įvyko? Liberalai balsavo už. Tai liberalai, tai liberalų balsai. Mes jau tris identifikavome. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. 18 už 16 prieš priimta. Penktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę, priimta. Septintas pakeitimas, kas už? Pasitikriname. Balsavimas baigiamas. Nelabai suprantu. Tikriausiai dėl visko balsuosime elektroniniu būdu, nes balsavome dėl šešto, dabar dėl septinto, kas už. Prieš. Socialistai prieš, ar ne? Tačiau jūs balsavote kitaip. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Dabar jau aišku. Ar jūs tikras, kad balsavote už? Kažkas čia nevyksta. NSA turbūt čia įsiterpė į mūsų balsavimo aparatus. Devintas pakeitimas, kas už? Tai yra aštuntas pakeitimas, atsiprašo, pirmininkas, kas už? Prieš susilaikę priimta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę priimta. Dešimtas už? prieš, susilaikę, atmesta. 11 už, prieš, susilaikę, atmesta. Tai yra priimta, sako pirmininkas. Atmesta. 11. Balsavimas baigiamas. 17 už, 16 prieš, priimtas. 12 kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. 17 už, 18 prieš atmestas susidaro įspūdis, e, kad susilaikusieji vėliau balsuoja už. Kitaip negaliu paaiškinti šito dalyko. 13 pakeitimas, kas už. Susilaikė. Atmesta. 14 ir 15. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Balsuojame dėl viso pranešimo, kas už. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas primtas 25 už, 10 prieš. Sveikiname poną Bermaną. E, ponas, ponui Havitui Bermanas turi statyti alaus bokalą, todėl kad kovota buvo labai aršiai. 25 už 10 prieš. Taigi 25 už 10 prieš niekas nesusilaikė. O dabar periname prie Islandijos. Tai yra Islandijos pažangos ataskaita. Įdomu, apie ką pakalbės kolega Preda, kokia pažanga padaryta. Mulțumesc, domnule președinte. Labai ačiū pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkuoju pirmininkė. Man dar kartą e, kalbam apie Islandiją. Apie tai kalbėjom prieš keturis mėnesius Ir manau, kad dabar buvo visai naudinga tą keturių mėnesių pertrauką padaryti. Nes e, taip mes turėjome galimybę įvertinti e, pokyčius susidariusius dėl Islandijos, poky... E, Islandijos rinkimų. Kaip jūs puikiai žinote, Islandija ir toliau išlieka valstybė kandidatė. Vyriausybė nusprendė, kad dėrybas dėl narystės reikia užšaldyti. Ir dabar yra laukiama, kada reikia vykę esanti Europos tyrimų e, agentūra pateiks tyrimo studijos rezultatus. To tyrimo E, paskutinio rezulta, tikslas yra įvertinti padėtį po rinkimų ir pasverti pokyčius vykstančius Europos Sąjungoje. Mano nuomonė, toks pasirinkimas labai įdomus, nes e, politikai nenori priimti sprendimų tol, kol neišgirsta skirtingų Reikjeviko tyrimo instituto, Europos tyrimo instituto e, nuomonių. Pirmiausia, buvo kalbama apie diskusiją po studijų vykusių rūdienį. Sausio mėnesį bus paskelbtas Reikjeviko instituto, Reikjeviko instituto ataskaita. Ir turbūt beliko palaukti keletą savaičių, kol turėsime labai aiškiai Islandijos vyriausybės poziciją išplaukiančią iš šios ataskaitos. Dabar esant tokių neiškumų įvyko įdomių pasikeitimų visuomenėje. Vis daugiau žmonių pasisako už narystę, už įsijungimą Europos Sąjungą 41 procentas pagal paskutinį Gallup institutų tyrimą pasisako už narystę Europos Sąjungoje. 8 procentais išaugo jų skaičius, tačiau vis dar atsiranda labai didelė dalis, labai išlieka labai didelė dalis žmonių, kurie mano, kad reikia tęsti dėrybas, nes vyriausybė uh, Atrodo keista, nes vyriausybė nusprendė užšaldyti rinkimus, o visuomenė ne tik, kad nori tęsti dėrybas, bet ir tampa vis labiau palankiai nusiteikusi Islandijos narystė Europos Sąjungoje. E, vyriausybė atrodo pradeda sviruoti, abejoti ir vis daugiau e, politikų domisi stojimo Europos Sąjungą. E, Per paskutinę diskusiją Europos komisija pateikė pažangos ataskaitą apie valstybės kandidates 2013 e, metais. Islandijos atžvilgių yra pateikta tik viena atskira ataskaita. Čia žvelgiu šiokį tokį paradoksą. E, net pavadinimas yra gana keistas, jis yra kitoks negu kitų valstybių, Islandijos 2012 metų pažangos atskir perspektyvos po rinkimų. Turbūt prisimenate, kad 2012 metais pranešimo tvirtinimas buvo atkeliamas keletą kartų ir plenariniam posėdėje niekada nebuvo balsuota, balsavome komitete, bet ne plenariniame posėdėje. Na ir šiandien, nors jau turime 2013 metų Europos komisijos ataskaitą, vis dar kalbame apie 2012 metų pažangą. Ir E, padėtį susidariusią po rinkimų. Komisijos narys Fiule yra sakęs, kad komisija nori vėl pradėti dėrybęs, kad būtų pasiekta, pasiekti palankus rezultatai abiem partijom. Toks e, pasirinkimas buvo sveikintinas, nes jis vertinamas kaip pozityvus, racionalus. Kita vertus, e, mes atkreipėme dėmesį į tai, kad Islandijos ministras pirmininkas sureagavo e, į tai, apkaltindamas komisijos nariai Fiulę, išsakius e, per daug e, netvirtą nuomonę apie Islandijos poziciją. Mes gerbime Islandijos ministro pirmininko poziciją, žinant, kad vyriausybė ir parlamentas dar tokios nepatvirtino. Aš nemanau, kad mes galėtume tikėtis kokių kaltinimų ar e, minčių, kad bus suformuota aiški pozicija ir kad jos nėra. Ir paskutinis pastebėjimas. Kolegos, kurie kreipite dėmesį į mano pastebėjimus, Turbūt pastebėjote, kad aš patikiau tik vieną kompromisinį pakeitimą. Jis buvo išplantas šešėliniams pranešims, man atrodo, problemų dėl to neiškilo. Tai yra kompromisinis pakeitimas, kuris suartina visus kolegų pasisakymus, kad būtų galima atnaujinti diskusiją apie Islandijos narystę Europos Sąjungoje, pačioje Islandijoje. Be to yra kalbama apie šios diskusijos kalendorių Labai ačiū. Esu pasirengęs padiskutuoti, jeigu turite kokių klausimų arba jeigu norite daugiau informacijos. Apie kolegę Bužek. Žodis kolegai Buzakui. Ručiakui. Aš pakeičiu Joraną Fermą, kuris turėjo būti čia, todėl aš tik perskaitysiu jo parašytą nuomonę. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Priedai už labai gerai pasvertą rezoliuciją. Taip pat dėkoju už darbą su pakeitimais. Ponas Prieda turėjo dirbti labai sudėtingomis sąlygomis ir mes džiaugiamės tuo, kaip jis padirbėjo. Tai, kad valstybė sustabdo e, dėrybas dėl narysės Europos Sąjungoje ir uh, paleidžia dėrybų komandą yra tikrai neįprasta e, mums visiems e, ir kad ir kaip e, mes vertintume naujosios Islandijos konservatorių vyriausybės veiksmus, turėtume išlaikyti pagarbą jiems ir nedaryti per dėlio spaudimą, nes iškyla grėsmė, kad darybas bus iškai uždarytos. Narystės, Islandijos narystės dosie reikia neužbaigti daryti tarsi, nedaryti reikia valstybė per didelio spaudimo, nes kitaip galime pasiekti priešingų rezultatų ir tada e, kandidatavimo procesas e, gali būti užbaigtas. Dar ir be referendumo Islandijos vyriausybė pademonstravo, jog nepakanka noro tapti ES nare, bet pažadėjo tęsti dėrybas. Ir dabar patys Islandijos žmonės turės nuspręsti, ar uh, E, vyriausybė turi tęsti dėrybas, ar jas sabdyti, ar laikytis įsipareigojimo ar ne. E, vyriausybė mano, kad e, sustabdyti tą pasirinkimo narysiai procesą galima ir be referendumo, bet tada mes turime jų paprašyti, kad paaiškintų, kodėl taip elgiamasi. Kaip ten bebūtų, visuomet per referendumą iškyla tam tikra grėsmė dėl to, kad per referendumą bus pasakyta už arba prieš Europos Sąjungą, o ne už arba prieš dėrybų tasą. Todėl mes ir sakome, kad dialogą su Islandija reikia palaikyti. Islandijos narystė Europos Sąjungoje mums labai rūpi ir tikėkime, kad jie išliks E, dėrybų kelyje ir jungtinis parlamentinis komitetas tarp Europos parlamento ir Islandijos parlamento išlieka labai svarbus darinys. Pona Ferberi, įtraukiant jūsų naują pakeitimą, jokių sunkumų neiškils. Ačiū. Van Balen. Thank you, Mr. Chair. Van Balen. Ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mano pozicija yra daugmaž tokia pati, kaip ir anksčiau kalbėjusiojo. Islandija yra tvirta ilgalaikė demokratija, e, ji būtų sveikintina Europos e, šalių šeimoje, bet dabar Islandijos vyriausybė pati nuspręs, kaip toliau dirbti. Bet nereikėtų daryti spaudimo, jie patys turi nuspręsti, kaip toliau elgtis, bet vis tik turime pasakyti, kad mes juos mielai priimtume ir jie patys turi nuspręsti, ar reikia atnaujinti dėrybų dėl narystės procesą ar ne. Reikia pasakyti, kad mes sveikintume jų tolesnės pastangas ir aš norėčiau e, paprašyti visus šio komiteto narius, kad jie gali susisiektų su e, atitinkamais partijų kolegomis Islandijoje ir įvertintų, kokios būtų realios galimybės veikti. O mes dabar stebėsime, ką darys Islandijos vyriausybė ir visuomenė ir nuspręsime, kaip elgtis toliau. Ačiū toliau e, ponas Robertas. Šiandien. Pirmininkas jau išėjo, aš dabar būsiu pirmininko vietoje. Anglijoje yra toks posakis. Softly, softly catch a monkey. Man atrodo, kad šiuo atveju, kalbant apie Islandiją, e, tinkamiausiai šis e, posakis būtų pritaikytas. Aš sveikinu pranešėją parengus tokį dosiją. Mes kartu lankėmės su oficialiu vizitu Islandijoje ir tada jau buvo aišku, kad niekam nebuvo aišku, ar ta valstybė e, prisijungs ar neprisijungs. Viskas priklausė nuo politinių sprendimų. Aš spėčiau, kad nepanašu, kad Islandai panorės įstoti, bet daug kas priklausys nuo to, kaip mes elgsimės E, galutinį sprendimą priims Islandijos žmonės. Jie puikiai žino, ką daro. Jie jau demokratinė valstybė yra daug šimtų metų ir e, man buvo įdomu išgirsti pranešėjo pasibėjimą, kad visuomenės nuomonės apklausos e, rodo pozityvius ES rezultatus. Ir aš galiu pasakyti, kad pranešėjas labai kvalifikuotai dirba, jis išlaiko tam tikrą informuotą nešališkumą ir leidžia sprendimą priimti ne mūsų komitetui, o patiems Islandams. Mūsų SR frakcijos pozicija yra palaukim ir pamatysim, kas bus. Ir nuo jų pačių priklausys, ar jie įstos ar ne. Sprendimas jų rankose ir aš esu visiškai patenkintas, kadangi e, mano, pranešė, mano frakcijos pranešėjas labai aktyviai e, dirbo šio klausimu ir jo pakeitimai yra priimti. Ačiū dabar žodis ponui Langė. Much, chairman, and, uh... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Danpredai už jo pranešimą. Noriu informuoti Jūs apie du dalykus, apie kuriuos nebuvo kalbėta. Pirmiausia, dėl e, tyrimo e, užsienio reikalų e, ministerija užsakė šį tyrimą susijusi su stojimo darybomis ir įvykiais ES. E, dabar panašu, kad ekonominių tyrimų e, centras e, Islandijos universitete rengs šį tyrimą, bus parengtas rekomendacijos ir skirtingai nei buvo iš pradžių manyta, šis tyrimas baigsis 14 metų pradžioje tuomet bus pristatytas parlamente. Skirtingai nuo šio tyrimo, užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Islandijos darbo konfederaciją ir darbuotojų federaciją ir Taip pat buvo paprašyta atlikti tyrimą, jį rengia užsienio reikalų institutas. Šis tyrimas bus paskeltas 2014 m. pavasarį. Taigi šios keturios organizacijos palankiai vertina galimybę atnaujinti ar pratesti stojimo dėrybas ir panašu, kad tai atsispindės ir tyrimuose. Mes Galime tikėtis e, abiejų tyrimų e, kitų metų pradžioje ir pavasarį. Dėl nuomonių apklausų rezultatų e, pastaruoju metu 67 procentai pasisako už referendumą arba um, 52 procentai visų apklaustųjų norėtų, kad darybos būtų tęsiamos e, anksčiau. Um, didžioji dalis e, pasisakė prieš e, ir tik vienas procentas buvo už. Ačiū. Ar ponas Preda dar nori ką nors pridurti? Man atrodo, kad sutarėme dėl Islandijos. Net ir po vyriausybės sprendimo stabdyti dėrybas mes buvome pasiekę susitarimą ir dabar tas konsensusas dėl Islandijos lieka nepakitęs. Galbūt artimiausiais mėnesiais ir išriškės tam tikri prieštaravimai tarp e, minėtų užsakytų tyrimų rezultatų. Ir turbūt sprendimas nebus priimtas greitai. Manau, kad diskusijos prasidės kitų metų pavasarį. O tai reiškia, kad E, Islandijos klausimas šiame komitete artimiausių laikų nebus įtrauktas į darbo tvarkę. Ačiū. E, noriu pranešti balsavimo mūsų komitete datą. Tai bus kitą savaitę, gruodžio penktą dieną. Galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir pereiti prie kito dėje. Mūsų kolegės Elizabet Jėglė nėra. Todėl iš karto periname prie kito punkto, tai yra 2013 m. Jotkalnyjos pažangos ataskaita. Ponas Tenok yra pranešėjas. Gal galėtumėte, ponas Tenukas, gal galėtumėte pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, nes palikau savo kalbą e, savo biure. Gerai, padarykime trumpą pertraukėlę, kol laukiame ponios Jėglė. Mr. Tano? You, you're ready? Or... So... Pone Tano, kai ar esate pasiruošęs. Taigi, kolegos, galime pradėti nagrinėti 12 darbo tvarkės punktą. Jutkalnyjos pažangos ataskaitą suteiksiu žodį pranešėjui Čelzui Tenokui. Ačiū. Pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai, labai malonu dar kartą uh, pristatyti pažangos ataskaitą apie Jotkalnyje gruodžio 2010 m. gruodžio mėnesį šiai šaliai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas. Ji padarė didelę pažangą, siekdama narystės, lankiausi šioje šalyje. E, ši šalis yra puikus pavyzdys, ką galima pasiekti Balkanose vos per keletą metų ši šalis po referendumo atsiskyrė nuo Serbijos e, daugelį šimtmečių. Ta, Serbija dominavo Kalnijoje ir kai Jotkalnė atsiskyrė nuo Jugoslavijos, e, buvau nusiteikęs gana skeptiškai dėl šios šalies pažangos. E, ši šalis įgyvendina prasmingas reformas ekonominėme, politinėme gyvenime ir pralenkė Serbiją dėrybų procese. Ir po praėjusiu metu e, ataskaitos buvo baigtos dėrybos dėl visų skyrių, dėrybinių skyrių. Dabar yra likę susitarti dėl svarbių 23 ir 24 skyriaus, tai yra skyriai susiję su kova su korupcija, pinigų plovimu, organizuotų nusikalstamumu. Tikimės, kad per artimiausius kelius mėnesius prasidės dėrybos dėl šių skyrių ir kaip ir Islandijos atveju. Ir kadangi išgirdome, kad Islandija, kuriam laikui pasitraukė iš dėrybų, tai jau atkalnyje gali tapti e, naujausia ES valstybė narė, tai gali įvykti 2021 metais. E, aš labai drąsiai e, akcentuoju teigiamus dalykus apie Juotkalnyje savo pranešime. Visų pirma, reikėtų akcentuoti, kad šioje šalyje vyroja nacionalinis konsensusas dėl stojimo Europos Sąjungą ir lankydamas šioje šalyje mačiau, kokia yra stipri e, opozicija ir nors ir yra tam tikrų nerimą keliančių ženklų, vis dėlto juotkalnyje reikia pagirti už laisvą spaudą, e, žiniasklaidą ir nevyriausybinės organizacijos tam tikrą prasme lik ir užima politinės opozicijos vietą ir e, yra kritikuojamas ministras pirmininkas Žukanovič, e, jo kabinetas ir, ir e, parlamentinis procesas e, yra gana silpnas, nors ir yra buvę žiniasklaidos atveju, gazdinimo atveju, buvo smurto prieš žurnalistus, taip pat vyko tam tikrai teisminiai procesai skirti susilpninti laikraščius vis dėlto. Ir žiniasklaida kartais skelbia klaidančią informaciją, vis dėlto yra teisų gynimo priemonių. Ir Nors e, vyriausybė ir pilietinė visuomenė daro viską, ko reikalaujama, tai yra vyriausybė įgyvendina e, politinės reformas, o pilietinė visuomenė prireikus vyriausybė kritikuoja, vis dėlto tas procesas parlamente nevyksta. E, socialiniai socialinės problemos, kitos problemos e, iš esmės yra likusios tokios pačios kaip ir pernai, jos susijusios su rinkimų sistema kitais dalykais. Ir dar vienas neįprastas dalykas - prokuroras yra renkamas parlamente dviejų trečdalių balsų dauguma. Ir čia kyla klausimų dėl įstatinių viršienybės ir žinoma, Visi sutarė, kad reikia spręsti užsigulėjusių bylų problemai ir ypač akcentuoti kovą su korupcija ir e, organizuotų nusikalstamumu. Aš taip pat savo pranešime darau nuorodą į vadinamąją įrašymo e, skandalą. E, politikai buvo įrašyti, buvo įrašyti politikų pokalbiai apie valstybės lėšų panaudojimą ir tas atvejis yra tyriamas ir turi būti suteikta galimybė tinkamai vykdyti teisminį procesą. Dėl žmogaus teisų, dėl Romų, dėl LGBT teisų, dėl lygybės, Jotkalnie ir toliau daro pažangą. E, tik du vyrai Jotkalnijoje yra atvirai pasiskelbę, kad yra gėjai. Akivaizdu, kad šioje srityje, stiprinant LGBT teisės, dar reikia daug ką nuveikti. Ir nepaisant puikaus policijos darbo, e, sudarant galimybę surenkti e, gėjų eitinės, vis dėlto problemų lieka. Ir nors šis parlamentas nesprendžia e, Jotkalnijos narystės NATO klausimo, manau, kad e, NATO narystė tikrai sustiprintų Jotkalnijos e, pozicijas. Ministras pirmininkas, su kuriuo susitikau per praėjusį savo vizitą, teigia, kad transatlantinė partnerystė Jotkalniai būtų tikrai e, naudinga ir aš dėl to siūlau pakeitimą savo pranešime šiuo klausimu. Tik Jotkalniai yra geras pavyzdys, tikiuosi, kad šiame pranešime aš subalansuotai vertinau Jotkalnijos pasiekimus ir jai kilančius iššūkius ir taip pat lauksiu ir kolegų komentarų. E, taip pat sieksiu parengti kompromisu, kai jau bus ruošiamasi balsuoti mūsų komitete ir manau, kad tai įvyks sausio mėnesį. Dėkoju ponui Tenok už um, tai, kad e, pristatė pranešimo projektą. Dabar suteiksiu galimybę pasisakyti šešėliniams pranešėjams. Aš sveikinuosi su ponė Jėglė, bet noriu jai pasakyti, kad pirmiausia turime išnagrinėti pranešimą dėl Juotkalnyjos. Ačiū, Tonė pirmininkė. Kaip įprasta, ponas Tenukas parengė nepaprastai gerą ir subalansuotą pranešimą. Noriu jam štai padėkoti. Honite? Okay. I can speak Slovak, no problem. Ar galite mane girdėti? Iš ties galėčiau uh, kalbėti, galėčiau kalbėti ir slovakų kalbą. Noriu dar kartą padėkoti ponui Tanokui už gerą ir subalansuotą pranešimą. Ir aš galiu pasakyti, kad turinys yra iš tiesų labai geras. Kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu yra vienas iš pagrindinių prioritetų, ne tik Jotkalnyje, bet ir visame regione. Be to matome, kad Serbija daro uh, lygiai tą patį šioje srityje yra keliami labai dideli reikalavimai e, Balkanų valstybėms, ypač po Bulgarijos ir Rumunijos įstovijimo. E, ir Jotkalnyje turi dabar e, pagrindo labai rimtai šias problemas spręs, lygiai taip pat kaip ir kitos šalis. Ponas Tenokas savo tą pranešime apie tai kalba ir aš pažiūrėsiu, ar negalėčiau uh, E, įrašyti tokios pat formuluotės kaip į kitus pranešimus. Labai svarbu, kad mes kalbėtume tokią pat kalbą, kai aptarėme šias problemas su šio regiono valstybėmis. Nusikalstamumas labai dažnai nėra susijęjamas tik su viena valstybe. Dažniausiai jis yra išplitęs visame regione ir nusikaltėliai bendradarbiauja per sienas, kaip ir mes. Žiniasklaidos laisvė. Tai irgi išlieka klausimas kuris nusipelno mūsų atidesnio dėmesio. Mes turime užtikrinti, kad žurnalistai atsakingai galėtų dirbti. Kai aš sakau atsakingai, turiu galvoje, kad žurnalistai e, neša tam tikrą atsakomybę. Kartais Balkanuose yra neteisingai interpretuojamos temos, kurias mes čia aptarėme. Bet e, Balganuose žurnalistai turi laisvę, jie gali rašyti taip, kaip nori, kada nori ir niekas nereaguoja. Todėl aš labai atidžiai pagalvosiu, ar nereikėtų įrašyti kitokios e, formuluotės. Reikia kažkaip tai, aš manau, subalansuoti laisvę ir atsakomybę. Aš uh, Mažiau e, dar smulkesnių tokių pasiūlymų pateiksiu dėl duomenų atnaujinimo. Yra sakančių, kad Jotkalnyje turėtų dirbti aktyviau su mažumomis, ypač e, su egiptiečiais ir romais. Mes kritikavome juos lygiai dėl tų pačių mažumų romų ir egiptiečių e, per praeitą pažangos ataskaitą. 2012 metais Jotkalnyje parengė veiksmų planą būtent šioms dviems mažumoms, todėl aš pateiksiu naujausią informaciją pakeitimu Ir galiausiai aš noriu pasakyti, kad Jotkalnyjos opozicija greičiausiai e, užsipuls ir šį pranešimą, ir poną Tanoką, ir sakys, kad ši e, sąskaita yra per daug pozityvi. Bet aš noriu įspėti, turime remti kolegą, nes aš manau, kad šis pranešimas yra labai gerai subalansuotas ir skirtingai negu kitos valstybės, pavyzdžiui, Serbija. Jotkalnyje, e, Jotkalnyjos opozicija nesidžiaugia tuo, kad valstybė yra gerai aprašoma. Serbijos opozicija tuo džiaugiasi. Jotkalnyjos opozicija nesidžiaugia per daug, kai mato per daug pozityvių savo valstybės apibūdinimą. Aš norėčiau tiesiog visus įspėti, kad tai bus ir paprašyti, kad mes paremtume šį pranešimą ir šį tekstą, nes jis yra gerai pasvertas. Ačiū. Thank you very much, uh, Anna, for the S&D. Labai ačiū, Ana. SRD frakcijos vardu ponas Ručiakas. Ačiū. Jorano Farma poziciją išsakysiu, kuris buvo šešėlinis pranešėjas. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Tanakui už pranešimo projektą, kuris yra puikiai parengtas. Jame kalbama apie svarbius dalykus, pabrėžiama pilietinės visuomenės vaidmo, taip pat kalbama apie 23 ir 24 skyriaus atidarimą, kuris, bus, kuris įvyks būsimosiose darybose. Aš e, noriu pasakyti porą žodžių apie temas, kurių nemini ponas Tenokas, tai yra pasirengimo narystiai e, priemonės finansavimas, e, siekiant, kad būtų sustiprintos nevyriausybinės, necentralizuotos organizacijos E, taip pat reikia užtikrinti lygybės politiką, e, tinkamą atstovavimą parlamente. Taip pat e, svarbu, kad būtų priimami nepriklausomi sprendimai Įvairiuose lygmenyse vienodas užmokestis, e, dar vienas svarbus klausimas, aš pateikiau savo pakeitimą susijusį su profsąjungų teisėmis e, ir darbuotojų teisėmis. E, šiaip pranešimą, pranešimą užtikrinta tinkama pusiausvyrą, o savo pakeitimus dar pateiksiu. Ačiū, ačiū ponia Ručiakai. Alde frakcijos vardu ponas Vaiklė. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir padėkoti jam už jo pastangas siekiant parengti gerą pranešimą. Bendradarbiavimas e, rengiant šį pranešimą vyko puikiai savo frakcijos vardu galiu pasakyti, jog manoma, jog Juotkalnyje nors nedideliais žingsniais, tačiau užtikrintai žengia narystės ES linkme. Aišku, yra klausimų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, tai yra administracinių gebėjimų stiprinimas daugelie sričių. E, politinės e, susitarimas vėl pasiektas po buvusių prezidento rinkimų parlamentas dabar dirba visiškai visą sudėtimi, užtikrinama e, veikianti demokratija. E, reformos taip pat padarytos, jos yra matomos viešųjų pirkimų, įmonių teisės, intelektinės nusavybės teisės, informacinės visuomenės apmokestinimo, pramonės politikos srityse Juotkalnyje pasistumėjo į priekį. Nuo to laiko, kai buvo pradėtos stojimo dėrybos, tai pabrėžia ir pranešėjas. Dėl kitų skyrių yra parengtos gairės, kurių Jotkalnie turėtų laikytis ateinančiais mėnesiais. Svarbu, kad vyriausybė prieimė bendrą veiksmų planą, kurio remiantis stiprinami teisinės valstybės principai, taip pat e, parengtos gairės atidaryti naujiems 23 ir 24 darybiniams skyriams, reikėtų stiprinti ir kovas organizuotų nusikalstamumu bei korupciją. Aš pritariu pranešėjui, reikėtų atidaryti kitus darybinius skyrius kaip galima greičiau, kad prasidėtų tinkamas reformų procesas. Socialinė ekonominė padėtis šalyje vis dar sudėtinga, nedarbas pasiekia maždaug 20 procentų. E, pilietinė visuomenė pramonė jau įsitraukusi į įvairius procesus, tačiau jos dalyvavimas sprendimų prieimime galėtų būti pagerintas. Kalbant apie regioninį Jotkalnyjos vaidmenį, reikėtų pripažinti šio vaidmens svarbą. Noriu pabrėžti, kad sienų ženklinimas yra pabrėžiamas ir komisijos ataskaitoje. Juotkalnyje kartu su savo kaimynėmis turėtų išspręsti ginčytinus e, sienų demarkacijos klausimus, nes panašu, kad ši problema yra viena didžiausių e, kartu su kaiminėmis šalimis. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Demis Meikeris kalbėsiu Ulrikės Lunaček vardu, kuri buvo šešėlinė pranešėja. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui e, Tenukui ir porą pastabų. E, praėjusį kartą, balandžio mėnesį, balsavimo plenarinio posėdžio metu e, dėl pažangos ataskaitos gaila, kad EPP frakcija ir ALDE frakcija nepritarė pakeitimui, kurį mes pateikėme po rinkimų, tai buvo pakeitimas, kuriame atkreipiamas dėmesį į problemas ir neteisėtus veiksmus susijusius su gyventojų registravimu ir valstybės e, fondų lėšų panaudojimu. Taigi mes galėjome siūsti labai aišku signalą kaip Europos parlamentas, tačiau dabar um, galėtume įtraukti šį aspektą ir į pono Tenoko pranešimą pranešimą, tačiau mm, nėra pakankamo susitarimo. Mes prašėme um, išanalizuoti parlamentinės tyrimo komisijos darbą, tačiau jis savo išvadose teigia, jog klaidų nebuvo padaryta, tačiau tai nėra smulkmenos. Šie dalykai susiję su E, galėjimo pasitikėti Juotkalnyje su jos gebėjimu užtikrinti demokratiją. Tai yra labai svarbus politiniai aspektai ir mes turime būti ryštingi. Aš tikiuosi, kad e, kitos politinės frakcijos pritars mūsų pozicijai, kai susidursime su panašiais dalykais. Dar vienas klausimas susijęs su žurnalistų apsauga ir žiniasklaidos paslaugų teikimu. Mes pastebėjome, kad situacija negerėja, ji prastėja žurnalistai labiau buvo ginami nei praeitįje. 13 punkte mes reikalaujame tinkamo ištyrimo, juo labiau, kad e, žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi demokratijai. Ir pagaliau gerai, kad vyriausybė prieėmė sprendimą dėl LGBT asmenų um, teisių, tačiau nerima kelia tai, jog vienas iš aktyvistų, LGBT uh, e, aktyvistui Kanadoje buvo suteiktas prieglopstis. Kaip būtų galima paaiškinti šį dalyką? Manau, jog reikėtų reikėtų um, kurti labiau tolerantiškesnę aplinką šioje srityje. Um, aš tikiuosi, kad ir toliau puikiai bendradarbiausime rengdami šį pranešimą. Pamis. Ačiū, dabar guoja vardu ponas Fuljanič. Aš e, pirmiausia noriu padėkoti ponui Tenokui dėl to, kad parengtas draugiškas ir nuoširdus pranešimas. Kai sakau nuoširdus, turiu galvoje, kad e, jis apima didžiąją dalį pagrind, svarbiausių Jotkalnyjos savybių. Kai sakau draugiškas, e, tai turiu galvoje, kad juo jis bando padėti valstybei, padrasinti ją. O tai ir yra pranešimo e, paskirtis. Mesgi nenorime valstybės įvertinti, nes norime jiems padėti. Juotkalnyje maža valstybė, tik 600 tūkstančių gyventojų, bet ji gana sudėtinga turint galvoje e, tautybių e, struktūrą, e, religijų gausą, istorinės, istorijos skirtumus. Tačiau šis sudėtingumas, kompleksiškumas nėra pagrindinis valstybės problemų šaltinis. Makedonai nėra nacionalistai, religingi ar kažkas panašaus. Jotkalnyje ilgą laiką buvo valdoma e, tos e, pačios partijos nuo pat 1990 e, metų. Šiek, tik šiek tiek didesnė negu pusės milijonų valstybė reiškia, kad uh, E, tai yra uždaro rato valdymas, e, vos ne šeimos valdymas, neišvengiamai išplinta korupcija, yra infiltruojamasi į e, organiz, nusikaltelių grupės arba nusikaltė yra infiltruojami vyriausybės sluoksnius, parduodamas valstybės turtas, kontrabanda tampa neatskiriama nacionalinės praktikos, nacionalinio ūkio dalimi pinigų plovimas ir panašus dalykai taip pat. Juotkalnyje prieš tai gana aktyviai kovoja, tai yra tiesa, ir gana sėkmingai kovoja. Tačiau pagrindinė problema yra partokratija. E, tai yra turbūt išskiriamasis perinamą laikotarpio valstybių bruožas. Jotkalnyje šio požiūriu nėra unikali. Kitos vakarų Balkanų šalis taip pat tuo pasižymi. Manau, kad e, apie tai reikėtų kalbėti labai aiškiai ir aš ketinu teikti pakeitimų apie tai. Antras dalykas – Yra problemų, kurias e, pranešimas labai aiškiai mini. Anksčiau ar vėliau Jotkalnyje iškils e, problema dėl to, kad ji beveik neturi pramonės. Tai, kas egzistavo prieš 90-osius metus, e, buvo beveik visai sugriauta, nedarbo lygis labai aukštas Ir dėl šių problemų valstybė susidurs su rimtais sunkumais per dėrybęs. Visiškai sutinku su pranešėju. 23 ir 24 darybiniai skirsniai turėtų būti pradėti svarstyti, nes uh, Čia valstybė yra daugiausia nuveikusi ir bus priversta sutelkti dėmesį artimiausio ateityje. Bet kokiu atveju mūsų frakcija šį pranešimą remia. Uh, Ačiū, o dabar po šešėlinio pranešėjo aš suteiksiu žodį dar dviems kalbėtumams, pirmiausia, ponui Kukan. Thank you, Mr. Chairman. First, I would like to congratulate colleague Teno. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu kolegą Tanok parengus e, tokią pranešimą apie Jotkalnyje. Manau, kad jis yra labai geras ir aš e, manau, kad reikia porą bendro pabudžio pastabų išsakyti. E, Jotkalnyjos integravimas į ES procesas jau vyksta, tačiau čia reikėtų kelti griežtesnius reikalavimus. Judėjimas galėtų būti sklandesnis ir konstruktyvesnis Todėl aš raginu Jotkalnijos vyriausybę neprarasti įgauto pagreičio. Tai itin pasakytina apie įvairius reformų procesus, jų įgyvendinimą, tai yra gyvybiškai svarbu ir tas darbas turi būti kropštus. Teisės viršenybė ir reformos susijusios su šia sritimi turi būti užtikrinti užtikrinti veiksmai šioje srityje ir e, jie neturi apsiriboti viena sritimi. 23 ir 24 dėrybų skirsniai yra esminiai dėrybose su ES, kova su organizuotų nusikarsamų ir korupcija turi būti tesiama ir e, pirmiausia reikėtų akcentuoti tuos, tas pirmines bylas. Aš e, mačiau, kad ponas Tenukas kalba apie E, teismo sprendimo atmetimą kai kuriomis bylomis. Dar vienas dalykas yra kalbama apie žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę. Aš e, skatinu, kad mes labai griežtai parašytume, kad išpalė prieš žurnalistus yra nepriimtimi, ne, ne, o teisėsaugos institucijos turėtų pradėti tyrimą tais atvejais. E, pilietinės visuomenės dalyvavimas ES integracijoje ir atitinkamose reformose yra būtinas Taip būtų mm, visuomenė aiškiau informuojama. Aš džiaugiuosi tai, kad yra didinamas visuomenės informavimas. Ir paskutinis dalykas - socialiniai, ekonominiai klausimai. Jie reikalauja didesnio valstybės dėmesio taip pat. Pono Tenoko pranešime apie tai yra kalbama, Ir aš tik tai pabrėšiu, kad reikia stengtis sukurti stabilesnį ir prognozuojamesnį verslo klimatą. Galiausiai remiu e, pasiūlymą sukurti e, labiau integruojantį Romų, Egiptų mažumų ir Bosnių mažumų integ... E, sugyvenimo mechanizmą. Tijo. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Stier. Pozdravio kolega Tanoku. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau išsakyti komplimentų ponui Tenok už puikiai parengtą pranešimą, kuriame aiškiai atspindėta Jotkalnijos per pastarosius metus padaryta pažanga. Mūsų dėmesio centre yra kova su korupcija, nekartosiu to, ką sakė prieš mane kalbėję kolegos, tiesiog pasakysiu, kad 23 ir 24 dėrybinio skyriaus atidarimas kaip tik ir bus tinkamas kontekstas šiems klausimams spręsti. Dėl ekonominės padėties noriu akcentuoti, kad ir komisija savo pranešime teigia, jog intelektinės nusavybės teisės nuostatos dėl šių teisių yra suderintos su ES teisynu. Vis dėlto reikia dar kai ką patobulinti, kad tie teisės aktai būtų geriau įgyvendinti. Ypač kalbant apie įrašų kompanijas, yra sakoma, kad joms skirtų nuostatų įgyvendinimas dar nėra visiškai patenkinamas. Noriu pasidžiaugti ketvirtuoju punktu. Ten kalbama apie tai, kad reikia didesnės, stipresnės politinės valios, kad mm, Jotkalnijos gyventojams, piliečiams būtų tinkamai išaiškinti visi su mm, stojimu susijęs aspektai. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad Juotkalnyje pasiekė pažangos, ta pažanga labai teigiama ir ji labai gerai atspindėta šiame pranešime. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas ponas Pikula. Ačiū. pritariu visiems tiems niuansams, kurie paminėti pranešimo projekte. Dar norėčiau paminėti, kad 2005 metų referendumas nebuvo kontroversiškas. Vis dėlto to referendumo taisyklės buvo primestos piliečiams. Reikėjo bent 55 procentų balsų, kad šalis galėtų paskelbti nepriklausomybę. Ir ta dauguma buvo pasiekta ir piliečiai net ir prieš stojimo dėrybas teigė, kad nori nepriklausomos Juotkalnyjos. Reikėtų pasakyti, kad Juotkalnyje vykdo dinamišką užsienio politiką Balkanų regione šalyje vyrauja teigiama atmosfera ir tai yra vienintelė regiono šalis, kuri šiuo metu dalyvauja dėrybose dėl narystės. Vis dėlto reikia, kad šios šalies iniciatyvos būtų koordinuojamos su kitų regiono šalių iniciatyvomis, kad nebūtų dubliavimosi. Dėl tų skyrių dėrybinių skyrių 23 ir 24 dėrybinio skyriaus reiktų pasakyti, kad šie skyriai yra labai svarbus visoms šalims kandidatėms. Kol kas baigtos dėrybos tik dėl dviejų skyrių, ketinama pradėti dėl kitų šešių. Reikia prisiminti, kad yra pasiektas specialus susitarimas dėl sienos tarp Jotkalnijos ir Kroatijos ir po ilgų dėrybų, dėl neišspręstų ginčių, dėl sienų mes esame sukaupę nemažai patirties. Jotkalnyje tinkamų laikų parengė kelrodį planą ir yra numatyta, kaip išspręsti sienų ginčą prieš Jotkalnį įstojant į Europos Sąjungą. Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Langė. Ačiū, pirmininkė. Noriu Jums pateikti naujausios informacijos apie tai kaip nagrinėjami garsieji 23-24 dėrybiniai skyriai susijęs su įstatymo viršenybė. Jūs žinote, kad praėjusią savaitę valstybėms narėms pateikėme informacijos komisijos pradinė pozicija yra štai kokia. Mes pirmą kartą nustatėme tam tikrus tarpinius e, rodiklius pirmą kartą pritaikėme savo naują požiūrį ir pagal tuos tarpinius rodiklius mes ir nagrinėsime įstatymų viršenybės klausimus Juotkalnyje. Tuos rodiklius mes paėmėme iš Juotkalnyjos veiksmų plano. Ir tie rodikliai Juotkalnyjos tikrai nenustebins ir tikimės, kad uh, per tarp vyriausybinę konferenciją. Gruodžio 18 dieną bus galima pradėti dėrybas dėl tų skyrių. Nustatant tuos tarpinius rodiklius, rengiant mm, darbų veiksmų planą, tikimasi, kad Juotkalnyje vis dėlto pasieks konkrečių rezultatų. Nebus taip, kad nustačius rodiklius bus laukiama porą metų nieko nedarant. tikimės, kad bus imtas veiksmų iš karto ir mes stebėsime pažangą. Taip pat bendrosios pozicijos projekte yra teigiama, kad jeigu pasikeistų politinė padėtis Jotkalnyjoje, mes pakeistume tuos tarpinius rodiklius, kad atsižvelgtume į pasikeitusią padėtį. Apskritai bendraudami su Juotkalnyje mes nuolat kartojame tai, ką ir jūs sakėte, kad norint pasiekti rezultatų reikia tvirtos politinės valios, bet tos politinės valios tikrai nebus įgyvendinti tie veiksmai, kurie yra numatyti. Tikimės, kad dėrybos dėl minėtų skyrių prasidės gruodžio 18 dieną ir manome, kad po to bus galima pradėti dėrybas ir dėl kitų skyrių. 23-24 skyrius turi lemiamos reikšmės tolesniai dėrybų pažangai. Taigi dėrybų pradžia dėl tų dviejų skyrių turėtų suteikti galimybę dėrėtis ir dėl kitų skyrių. Ačiū. Dėkoju ponui Langė. Mus šiek tiek spaudžia laikas, kadangi ponė Jėglė turi greitai išeiti. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Tenokui. Prašau pateikti trumpų pastabų. Ačiū. Iš tikrųjų, išgirdau pastabų iš tikrų to regiono specialistų. Jie tą regioną pažįsta daug geriau nei aš. Ypač džiaugiuosi e, ponio Ivražetič e, pastabomis. Taip svarbu, kad visose pranešimuose dėl Vakarų Balkanų šalių mes vartotume panašias formuluotės Taip, aš e, susipažinau su kitais pranešimais, bet jeigu turite pastabų, kaip dar labiau suvienodinti e, formuluotės, aš tikrai lauksiu jūsų pakeitimų. Taip, e, Juotkalnijoje susidurėma su šmeižikiškos žiniasklaidos problema. Žinoma, reikia ginti žiniasklaidą, reikia ginti žurnalistus, tačiau žurnalistai negali nebaudžiami užsipulti absoliučiai visų pavyzdžiui, mane asmeniškai užsipuolė po mano vizito, buvo teigiama, kad vyrauja korupcija, kad mes gauname išmokas iš vyriausybės. Man tai buvo tikrai didelė naujiena ir, pavyzdžiui, mano šalyje po tokių žurnalistų straipsnių būtų kreipiamasi į teismą. Taip pat Ačiū Jums už pastabas dėl Romų veiksmų plano. Tai yra svarbus dalykai. Kitų kalbėtojų pastabos. Ponas Raučiak kalbėjo apie administracinius gebėjimus, apie profsąjungas. Panagrinėsiu jūsų pasiūlymus. Matau, kad ponas Raučiak išėjo. Panagrinėsiu e, jūsų pakeitimus dėl e, profsąjungų, dėl darbuotojų teisų, bet akivaizdu, kad šie dalykai turi būti suderinti su tarptautinės darbo organizacijos nuostatomis. E, ši šalis gavo nemažai pagalbos iš Slovenijos, iš Kroatijos, net juotkalniai nereikėjo čia išradinėti dviračio ir visas teisynas buvo išverstas į visiems suprantamą kalbą. Taigi tikrai tai, kad jau dvi vakarų Balkanų šalis yra ES yra dėlis privalumas. Dar vienas dalykas. Aštuntas skyrius, kai dėl jo bus pradėtos dėrybos, e, kels problemų dėl valstybės pagalbos, dėl konkurencingumo e, yra numatoma nustatyti vieną didelę įmonę ir jeigu nebus rastas privatizavimas, prireiks čia ir valstybės lėšų. Žinoma, nedarbas yra problema. Ši šalis labai yra priklausoma nuo paslaugų sektoriaus, ypač turizmo sektoriaus. E, nemažai darbo vietų yra ir pramonės sektorija kai kas paminėjo sienų delimitavimo klausimą. Man atrodė, kad šis klausimas jau išspręstas. Aš jį kėliau aukščiausių lygių vyriausybėje. Susirūpinimą kelia tai, kad bus sudarytos koncesijų sutartis dėl e, išteklių žvalgybos jūroje, Adrijos jūroje. Manau, kad e, tą klausimą reikia spręsti kaip galima greičiau. E, Juotkalnyje nenori kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl galimų išlaidų. Manau, kad būtų naudinga išspręsti sienų klausimus, ypač kalbant apie gamtinius išteklius, jų paskirstimą. Kadangi dabar jau galimas horizontalus grėžimas, tai situacija tai tik dar labiau apsunkina. Padėti ponui Demismaką pasakysiu, kad tarptautiniai stebėtojai nustatė, kad prezidento rinkimai vyko teisingai ir sąžiningai. Ir žinoma, aš pasigilinsiu į jūsų teikiamus pakeitimus. Jūs taip pat minėjote ir žurnalistų apsaugą. Taip, žurnalistus reikia apsaugoti, ponas Fuljaniš. Ačiū, kad dar kartą paminėjote organizuotą nusikalstamumą ir korupciją. Ehm, sutinku su visomis kukan pastabomis. Taip, ehm, palanki aplinka verslui yra labai svarbi tokioms mažoms šalims. Ir turizmo sektorius šioje šalyje svarbus. Pone Ster, taip, ehm, jūs užsiminėte apie labai svarbų dalyką, kurio aš, kurį, kurio aš nepaminėjau, atsižvelgsiu jūsų pakeitimus ponui Pikulė. Kiek suprantu, ta balsų persvara referendume buvo 55,5 procento. Akivaizdu, kad persvara buvo labai nedidelė, bet nepaisant to referendumas buvo sėkmingas. Buvo paminėta ir dar keletas dalykų, dėl jų vyks diskusijos, kai bus pateikti pakeitimai ir kai ieškosime kompromisu. Ačiū kolegos Jums už pastabas. Ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas yra gruodžio 5-12 valanda dienos. Šis darbo atvarkės punktas baigiamas, o dabar Elizabeth Jėglė informuos apie rinkimų stebėjimo misiją Tadžikistane šiuo metu lapkričio 4-7 dieną. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Jūs nepaminėjote, kiek sekundžių ar minučių aš galiu kalbėti. Jokių apribojimų nėra. E, taip, tačiau nepaisant to, bandysiu kalbėti trumpai. Noriu paprašyti kolegų, kad jie liktų posėdžio salėje, todėl kad rinkimų stebėti yra labai svarbu. 2010 metais vadovavau rinkimų stebėjimo misijai delegacijoje Tadžikistane, o dabar lapkričio 4-7 dieną vėl viešėjau ten. EPP, Kasinė iš Italijos, iš socialistų e, Tereza Riera Madurel iš Ispanijos, Peroni FRD ir mūsų kolega Joachimas Celeris buvo delegacijoje kartu, EBPO ir ODHR. E, organizacijų padedami stebėjome misiją. Manau, kad e, mums pavyko puikiai bedradarbiauti, nors e, tokių misijų metu tai ne visada pavyksta. Taip pat pateikta ataskaita ar skirtingos ataskaitos e, sutapo. Iš ties nebuvo ne vieno klausimo, dėl kurio išsiskirtų mūsų nuomonės Tadžikistanas pats įsipareigojo laikytis demokratinių principų organizuojant rinkimus, nors yra dalykų, kuriuos galima kritikuoti, galima tobulinti, net būtina tobulinti ateityje. Manau, kad Tadžikistanas pažangą darys. Pabrėžiame tai, kad informaciniai susitikimai buvo labai pozityvus, Ne vienas įdomus pokalbis įvyko kartu su rinkimų komisija, rinkimus organizavusių organizacijų. Viena kandidatė negalėjo iškelti savo kandidatūros, tai yra Islamijo, Islamo atgaivinimo partija ir dar viena partija Buvo kritikuota tai, kad šioms dviems partijoms nebuvo leista kelti savo kandidatų rinkimuose. Um, ypač e, jautėsi nusivylimas uh, iš tos kandidatės pusės, kuri, kuriai buvo, buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose. Aišku, buvo ir šalininkų norėjusi, kad šios partijos dalyvautų rinkimuose, tačiau e, tokios tikros politinės diskusijos dar nevyko. E, ši kandidatė, beje, Dušanbė, ji yra gerbiama profesorė ir ypač mokslininkų luome į užsitarnavusi aukštą autoritetą, tačiau islamo sluoksniuose ji kritikuojama todėl, kad nenešioja skaros. Noriu padėkoti mūsų kolegoms, lydėjusiems misiją, jų pagalba buvo labai reikalinga, bendradarbiavome sklandžiai, mes, Europos parlamento nariai, galėjome pasitikėti, kad viskas bus padaryta kaip reikia, viskas vyks sklai, sklandžiai. Ir taip pat noriu padėkoti ES delegacijai pačiame Tadžikistane delegacijos vadovui, e, kuris suteikė mums visą reikiamą informaciją ir dėl šios priežasties mes buvome puikiai pasiruošę rinkimams. Prezidentas Reichmont um, buvo perinktas 83 procentų balsavusiųjų balsų daugumą, tas pats procentas buvo kiek mažesnis nei praėjusių rinkimų metu, e, tačiau um, turiu pasakyti, kad praėjusį kartą, nors e, už prezidentą balsavo daugiau žmonių, tačiau džiaugsmo jų veiduose nebuvo matyta. O dabar e, mes stebėjome džiugius rinkėjų veidus, kad jie džiaugsmingai išbraukė kitas kandidatūras. Manau, kad tai teigiami poslinkį. Dar vienas teigiamas dalykas, ir tai pabrėžia ir kiti kolegos, miestuose, kur rinkos išsilavinę žmonės atsakingi už rinkimų priežiūrą ir labai aiškiai besilaikantis įvairių taisyklių. Tai mes pastebėjome, kad miestuose buvo labai nusekliai atidžiai laikomas įvairių rinkimų procedūrų, tačiau kuo toliau į kaimus vykome, tuo daugiau netikslumų stebėjome. Net buvo fiksuoti tokie atvejai, kai viso, visa šeima bandė sutilpti į labai um, nedidelę uh, rinkimų balsavimo kabiną. Buvo taip pat taip, kad uh, vaikinas atėjo nešinas penkiais pasais, todėl kad jo draugė ir kiti draugai turėjo dirbti ir negalėjo ateiti balsuoti. Manau, kad turėtume, turi praeiti dar laiko, kad žmonių požiūris pasikeistų šiuo klausimu. Uh, E BPO, ODHR ir e, parlamentas Tadžikistano e, bendradarbiavo glaudžiai, siekdami, kad į politinės diskusijas įsitrauktų ir jauni žmonės. Manau, kad turime kalbėti ne tik apie teisę dalyvauti politinėme diskurse, tačiau ir apie pareigą. Uh, Aš tikiuosi, kad ateis laikas, kai tai bus įmanoma, kai tas suvokimas iš ties įsitvirtins. Taip pat reikia, kad pasikeistų mąstymas ir moterų atžvilgių, kad moterys taip pat išdrįstų būti aktyvios. Lyginant su 2010 metais daug kas pasikeitė, tačiau mūsų supratimu nepakankamai daug. Galime pabrėžti, kad žmonės laukdami, gyvendami e, paliai 1300 km bendrą sieną su Afganistanu e, susiduria su problemomis, ten trūksta stabilumo ir turint omenyje, e, kaip ši šalis bandė užtikrinti skirtingų etninių grupuočių taikų sambuvį. Tai turint omenyje visas šias aplinkybės turėtume labai palankiai vertinti šią valstybę. Aš aišku tikėčiausi didesnio aktyvumo rinkimuose. Taip pat e, galvoju, kad Europos parlamentas galėtų dalintis savo um, vertybėmis ir manau, kad visų pirma mūsų pagalba tai šaliai yra absoliučiai būtina. Ačiū, ponė Jėglė. Savo ruoštų noriu paklausti, kokie santykiai su Rusija ir min, kaip vertinama galimybė dalyvauti muitų sąjungoje, kokios nuotaikos Tadžikistane, ar e, yra kalbama apie tai? Delegacijoje ryšiams su Centrinė Azija aš dirbu jau nuo 99 metų, taigi regionas man yra pažįstamas. Visas regionas, taip pat ir e, Kazakstanas, nors ši šalis jau yra muitų sąjungoje. Taigi e, šis regionas suvokia save kaip tarpininką tarp Kinijos, kuri gali mokėti bet kokią kainą, ir Rusijos bei JAV. Ir šios šalys, tai yra Kazakstanas ir Tadžikistanas, nebūtinai laukia didesnio finansavimo, jie gauna pakankamą finansavimą, tačiau šios šalys laukia vidinės paramos. Turime suvokti tai, kad prezidentas Nazarbajevas, Karievas ir Rahmonas tiesiog negali kalbėtis, jie perkalba vienas kitą, jie prareikia vienas kitą, jie kartais sėdi iš to paties stalo, tačiau nesugeba kalbėtis mūsų užduotis ir aš čia esu labai tvirtai įsitikinusi tuo ir tai galioja visai Centriniai Azijai, visoms buvusiams Sovietų sąjungos šalims. Taigi, manau, kad mes turime akcentuoti Tadžikistano vaidmens svarbą pasienio regione su Afganistane. Manau, kad čia reikia dar daug ką nuveikti. Pasakysiu vieną pavyzdį. Prieš du metus man buvo parodytas užtvanką. Ir aš supratau, kad per dien mums nepavyks jos kirsti, o mane lydėję asmenys kalbėjo apie tunelį, kurio statybą finansavo Kinija. E, ši moteris pabrėžė tai, kad ES iš mūsų tik reikalauja laikytis ekologinių standartų, reikalauja laikytis tam tikrų įsipareigojimų, tačiau kartais nepavyksta to padaryti. Manau, kad turėtume bandyti įtikinti šį regioną, kodėl mūsų manimo yra svarbios mūsų vertybės, kodėl svarbi taika tame regione. Tikrai mes nesugebėsime konkuruoti su Rusija, Rusija visada bus didysis brolis, tačiau mes galėtume būti partneriai ir manau, kad iš mūsų to tikimasi. Ačiū. Pone Jėglė, šis darbo tvarkės punktas baigiamas, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra um, ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas pranešėjas ponas Ručiakas. Norėčiau suteikti žodį jam, prašau. Thank you, Chairman. So it's, it's... Ačiū, pirmininkė kalbame apie mūsų komiteto nuomonę teikiamą ITRE komitetui. Tai yra nuomonė dėl ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo. Turime susitarimą, kuris buvo sudarytas 2000 metais 2009 metais jis buvo atnaujintas dar penkeriems metams siūloma dabar dar penkeriems metams pratesti šį susitarimą, jo nekeičiant. Susitarimo tikslas yra toliau intensyvinti, aktyvinti ES ir Rusijos dvišalių santykius mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo srityje. Bendradarbiavimas šioje srityje rodo, kad nepaisant daugybės sunkumų, kurių mums kyla su Rusijos federacija ir žinoma pastarosiomis dienomis kalbame apie Ukrainą ir apie Rusijos Ukrainai daromą spaudimą, nepaisant viso to, yra nemažai sričių, o ypač moksliniai tyrimai, technologijos bendradarbiavimas, kuriuose mes galime bendradarbiauti ir skatinti inovacijas bei ekonominį konkurencingumą. Dėl visų šių priežasčių mes raginame ITRE komitetą, kaip atsakingą komitetą, siūlyti parlamentui pritarti to susitarimo atnaudimui. Ačiū. So, thank you very much, uh, Mr. Dėkoju ponui Rūčiak. Pasisakyti norinčių nėra. Mūsų komitete balsuosime gruodžio 12 dieną, o ITRE komitete mm, balsavimas vyks gruodžio 17 dieną. Taigi tiek būtų šio darbo, dėl šio darbo tvarkės punkto dabar turiu paskelbti, kad kitą darbo tvarkės punktą, tai yra vicepirmininko Duran e, pranešimą apie mm, Europos parlamento delegacijos vizitą į Mianmarą vykusi e, lapkričio 13-15 dieną. Šį punktą turime atidėti iki mūsų posėdžio Strasbūrė. O mūsų posėdį pratesime po pietų. Ačiū ir linkiu Jums skanių pietų.